herr präsident! darf sie bitten platz zu nehmen? prašyčiau visų susėsti. Aš a, norėčiau paskelbti, kad a, birželio mėnesį nutraukta parlamento sesija vėl yra tesiama.